Meine Damen und Herren, ich erkläre die. Ponios ir ponai, skelbiu e, vasario 27 dieną e, sustabdytą parlamento plenarinį sesiją pratešimą. E, 27 susajo protokolą jums yra išdalinti, ar kas nors turite prieštaravimų dėl protokolo, protokolų turinio, niekas. Prieš du mėnesius buvo pagrobta Razan Saitunų Sakaro premijos laureatė, ši advokatė kartu su savo e, su tuoktiniu ir kitais trimis kovotojais žmogaus teisės buvo pagrobta. E, Damasko priemestyje dvi savaitės jau jie kartu su kitais asmenimis yra dingusi be žinios. Europos parlamento vardu aš reikalauju greičiau ponę Saitunį paleisti. Jie 2011 metais buvo apdovanota Sakarovo premija ir paukojo savo gyvenimą kovai už demokratiją ir laisvą Siriją. Už šią kovą jai grasino tiek Sirijos režimas, tiek sukilėliai. Jos atvejs nėra vienintelis. Uh, Labai daug žmonių, ypač moterų, e, po, nuo karo pradžios e, yra kankinamos ir grobiamos, yra viena iš šio karo aukų. Prievartavimai e, šiuo metu yra <clears throat> naudojami kaip karo ginklas, karo priemonė tam, kad toliau būtų skaidoma Sirijos visuomenė. Europos parlamentas griežčiausiai smerkė tokių priemonių naudojimą. Prieš dvi dienas šventėme tarptautinę moters dieną ir privalome prisijimti atitinkamus įsipareigojimus ir pasirūpinti to, kad ES remtų organizacijas ir asmenis padedančius moterims patyrusiams prievartavimus grįžti į aktyvų normalų gyvenimą ir privalome prisidėti prie to, kad šie nusikaltimai būtų atitinkamai dokumentuojami ir jūs vykdę asmenys būtų patraukti atsakomybėn. Dar kartą reikalavome paleisti į laisvę mūsų Sakharovo premijos laureatę. Noriu dabar Jums pranešti, kad ponia Franceska Baračių nuo vasario 28 dienos tapo Italijos vyriausybės nare. Ponas Klausas Heineris Lėnė nuo kovo pirmosios dienos 2014 metų tapo Europos audito rūmų nariu. Noriu e, abu kolegas pasveikinti šiais paskirimais pagal ketvirtą darbo tvarkos taisyklių straipsnį Europos parlamentas konstatuoja, kad nuo 28 vasario atsilaisvino ponios Barančių vietą Europos parlamente, o pono Lėnės atsilaisvino vietą nuo kovo pirmos dienos pagal 74 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Pasirašysiu su tarybos par, par, pirmininku 15 teisės aktų, šių teisės aktų pavadinimai bus paskelbti šio posėdžio protokole. Dabar perkime prie darbo tvarkės pakeitimų svarstymo arba darbo tvarkės tvirtinimo pagal 137 straipsnį. Kovo 6 dieną patvirtintas galutinis darbotvarkės projektas buvo jums išdalintas, niekas nepatikė pasiūlymų dėl darbotvarkės keitimo. Tai reiškia, kad patvirtiname nustatytą plenarinės sesijos darbotvarkę. Labai ačiū. Dabar pereikime prie pono Marinėskų pranešimo Europos investicijų banko 2012 metų metinė ataskaita. Norėčiau pasveikyti mūsų tarpę pono Hoerį, Europos investicijų banko vadovą. Pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjai, ponui Marineskui. Prašau. Pentru investiții a beneficiat de o majorare de 10 miliarde. Europos investicijų banko kapitalas nuolatos augo 10 milijonų, milijardų eurų. Jis yra Dėl to yra lengviau ilgalaikiams paskoloms išdalinti 60.